sutartis gali mums pasiekti rezultatų ir patvirtinti gerą 11 metų biudžetą. Ačiū. Dėkuoju, diskusiją šio klausimu baigėme. Dabar klausimai komisijai. Dar kartą atsiprašau, vėluojame ir turėsime baigti darbą pusę devintos. Tikiuosi kad pir, bus atsakyta į prioritetinius klausimus. Pirmiausia, pono Paleckio klausimas. Paskui pono Elvart, ponios Maginės. Paskui e, klausimai ponui Andor, Pil, Pielbauks ir e, Hedegardui. Ir iš tos grupės bus tik tai po vieną klausimą atsakyta. Dabar Pirmas klausimas, šešioliktasis. Kai būsite pasirengę, palaukime truputėlį. E, dėl darbo tvarkos. Klausimai komisijai turėjo prasidėti 7 valandą ir aš suprantu, kad nespės e, plėtros komisaras atsakyti į mano klausimą. E, mes tikimės, kad bus atsakyta į jūsų klausimą. Tai ir antrasis klausimas komisarui. Pone Degucht, prašom atsakykite į 16 klausimą. Pono Paleckio klausimas. Dėkuoju. Pirmininkė, aš į šį klausimą atsakau vietoj komisaro Oettinger. Jis atsakė štai ką. Viešosios konsultacijos e, paskelbtos e, svetainėje interneto baigėsi šių metų gegužės 31 dieną 510 atsakymų buvo gauta, taip pat kelios suinteresuotos šalis atsiuntė savo atsakymus, kaip elektroninius laiškus, šiaip laiškus ar pranešimus. E, paaiškėjo, kad dauguma ES piliečių pasisako už privalomą teisės aktą bendrijos mastu susijusiu su saugumu, e, vieš, visuomenės įtraukimu ir komisija yra paskelbusi apibendrinimą savo svetainėje. Teisėkuros sprendimas gali būti paremtas e, trečių skirimi Euratomo sutarties, kur kalbama apie saugumą ir apsaugą. E, ten kalbama apie bendrijos sistemą, norint užtikrinti tvarų valdymą panaudoto kūro ir radioaktyvių atsargų bet kokiame etape, norint e, nes užkrausti naštos ateities kartoms. Vyksta dar techninis vertinimas, per anksti kalbėti apie aplinkos e, e, reikalavimus, bet valstybės narės turės savo pareigas dėl šių dalykų. Dėkoju. Pone Palecki, pusę minutės papildomam klausimui už atsakymą, tačiau jis buvo gan aptakus ir nelabai konkretus. Ir man atrodo, kad vis dėlto ES turėtų kelti didesnius aplinkosauginius reikalavimus šitoje srityje. Na ir aš norėčiau paklausti, suprantu, kad e, atitinkamo komisaro nėra, bet vis dėlto e, kaip e, komisija numato finansuoti tuos dalykus ar pakankamos finansinės lėšos bus mestos tam kad užtikrinti e, gamtai naudingus sprendimus. Uh, pone Tikau, pusę minutės. Ačiū, pone pirmininkė. Radioaktyvių atliekų tvarkymas ir saugojimas turi būti vykdomas e, ko didžiausio saugumo reikalavimų laikas, laikantis tai reikia bendradarbiauti tarp Europos nacionalinių, regioninių ir vietinių valdžios institucijų. Todėl noriu paklausti komisijos, kokį vaidmenį jūs numatote šiame procese vietos valdžios institucijoms? Ačiū, ponės Degucht paduoja e, pona Oettingerį, tačiau galbūt galėsite atsakyti iš šios papildomus klausimus. Galėčiau bent jau pabandyti, ponė pirmininkė, kad nepasakyčiau per daug vailų dalykų. Pirmiausia, papildomas gerbiamo pono Paleckio klausimas. Finansavimas, kaip aš matau, būtų nacionalinis reikalas, nes atsakomybė vis tiek atitenka valstybės narėms. Tik tai teisinė aplinka, teisinis pagrindas, kurį nustatys ES, bus bendras o mano supratimu finansavimą užtikrina valstybės narės, nebent teisės aktuose ir taip pat biudžetinės institucijos priimtų kitokį sprendimą. Vietos institucijos, ponė, tai jų veidmo priklauso nuo valdžios pasiskirstimo valstybės narėse. Jeigu vietinius, vietinės valdžios institucijos yra atsakingos už tam tikrus dalykus, tai jos, aišku, turėtų būti sprendimų prieimimo proceso dalis. Tačiau jeigu valstybė narė yra nuostata, kad e, leidimas, pavyzdžiui, statybai šioje srityje išduodamas nacionaliniu lygiu, tai tuomet e, būtų viskas kitaip, dar turime pamatyti kokius, kokius teisės aktus mes dar pasiūlysime. Toliau ponas Degucht atsako į 17 klausimą, kurį uždavė ponas Eilvarda. Prašom komisarę, kai pasiruošite. Um, de... Ačiū, ponia pirmininkė. Vaikų darbas komisija atrodo labai rimtas e, klausimas. Birželio mėnesį Trautinė darbo organizacija teigia, kad 200 tūkstančių vaikų dirba. Ir nors šitą tai yra mažė, mažėjanti tendencija, e, nors tiek daug vaikų dirba, kai tuo metu, kai turėtų mokytis. Tačiau reikia suprasti, kad tik tai 5 procentai vaikų dirba eksporto sektoriuose. Pagal tarpinės darbo organizacijos duomenys, dauguma jų dirba e, namuose arba ūkiuose. ES kovant su e, vaikų darbu per visą savo politiką, stengiantis panaikinti priežastis, tai yra skurda, prieigos nebuvimo prie švietimo. Ir komisijos e, darbo dokumentas kovai su vaikų darbų buvo patvirtintas taryboje birželio 14 duona. E, norėčiau pasiūlyti Jums e, pastudijuoti tuos dokumentus e, ir visi veiksmai susiję su tarptautiniu tikslu, tai yra panaikinti blogiausias vaikų darbo formas iki 16 metų ir galiausia panaikinti visas vaikų darbo formas. Dauguma bendrovių, įskaitant VMI, privalo laikytis bendrovė atsakomybės sistemų, e, užtikrinti, kad jų tiekimo granėje nevartojamas nenaudojamas e, vaikų darbas. Komisija šiuo metu tyrinėja, kaip integruoti žmogaus teisų klausimus į korporatyvinę atsakomybės klausimus. Be to, VMI e, gali pasinaudoti privačiomis patikinimo sistemomis, kurios veikia Europos Sąjungoje, kurios atitinkamai pagal e, atskirus atvejus gali padėti užtikrinti, kad nebūtų naudojamas vaikų darbas e, tam tikrose srityse. Ačiū. Ponas, ponas Eilvardas, po to ponas Rubigas, po to komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Vaikų darbo aktyvistai, nevyriausybinės organizacijos jau kuris laikas kalba apie tai, kad vaikų darbas turėtų būti integruotas į visas politikas o netraktuojamas kaip atskiras klausimas, kaip yra dabar. Kokią pažangą komisija yra pasiekusi šią prasme? Ar yra tam tikra politika, kad būtų galima darbų, e, dar, dirbančius vaikus vėl gražinti į mokyklas? Ponas Rubik. Gerbiamas komisarė, mano klausimas būtų štai toks. Ar PPO darybose jūs galite pradėti diskusiją dėl to, kad galbūt tarptautinėje priekyboje reikėtų įvesti tam tikrą ženklinimą produktams. Turiuomenį etiketes ant produktų, kad e, nebuvo išnaudojami vaikai gaminant tokius produktus. Atitinkami produktai turėtų būti ženklinami. Komisarė, prašom. Aš tikėjausi papildomą klausimą iš pono Aylward. Galiu pasakyti, kad kalbant apie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, tai ten yra daroma nuorada ir į kitokius susitarimus, yra daroma nuorada į konvenciją numatančią minimalų darbuotojo amžių, taip pat yra konvencija ilde prievartinio vaikų darbo. Į šį procesą reikėtų įtraukti nevyriausybinės organizacijas, įvairius e, subjektus iš viešo ir privataus sektoriaus. Mes neketiname atsisakyti prie prekybinių preferencijų. Vis dėlto nepamirškime, kad labai nedaug vaikų dirba į eksportą nukreiptose šakose. Yra keletas prekybos sistemų su vairiomis šalimis, pavyzdžiui, su Indija, kur mes rūpinamės, jog vaikais būtų pasirūpinta, kad jie galėtų mokytis. Buvo pateiktas papildomas klausimas dėl mažų bei vidutinių įmonių. Aišku, jos gali dirbti savanoriškų pagrindų. Daug mažų ir vidutinių įmonių yra pasirengusios prisijungti prie tokių sistemų, nes ir jos supranta, kad vaikų darbas negali būti trauktas į tiekimo grandinę. Ačiū, gerbiamas komisarė. Dabar galime pereiti prie 18 klausimo, kurį pateikė pane Maginės. Komisarė, kai būsite pasirengęs, atsakykite iš klausimą. Labai ačiū, pirmininkė. Birželio 13 dieną buvo paskelbtas komunikatas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo stiprinimo, siekiant stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Ten yra numatytos konkrečios priemonės ekonominės politikos koordinavimui. Kalbama ir apie tai, kad reikėtų užtikrinti geresnę fiskalinę stebėseną, didesnę kovą su disbalansais ir taip toliau. Mūsų pasiūlymai buvo palankiai sutikti pati taryboje, taip pat ir Europos parlamente bei žiniasklaidoje. Birželio 17 dieną taryba paskelbė savo išvadas, kur paremė mūsų pasiūlymus ir paskatino mus dirbti ir toliau tam, kad kiek manoma greičiau Europos ekonominis valdymas taptų realybę. Komisija per šį mėnesį ketina pateikti oficialių pasiūlymų. Mes tikimės tarybos bei Europos parlamento paramos. Tikimės, kad tie pasiūlymai bus įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Kaip paketo dalis bus pasiūlyta ir nauja, naujas sankcijų sąrašas. Mes tenksime sugriežtinti fiskalinių taisyklių laikymasi. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti patikimumą mūsų fiskalinę sistemą. Šie klausimai bus aptarnėjami darbo grupėse. Taigi, birželio 13 mes paskelbėme komunikatą, ten kalbėjome ir apie naujas sankcijas. Eurozonos valstybėms narėms mes remiamės 136 straipsnių iš TTEV, e, EU. E Taip pat mes kalbėjome ir apie priemonės skirtos kovoti su makroekonomikos disbalansais. Sankcijos papildomai bus taikomos šalia tų sankcijų, kurios yra numatytas stabilumo ir ekonomikos augimo pakte. Tos priemonės turėtų, sankcijos turėtų būti taikomos, kai yra nesilaikoma biudžeto disciplinos. Taip pat e, yra numatyta priemonė uh, numatyta galimybė sustabdyti ES mokėjimus skirtus sanglaudai, žemės ūkiui, žuvininkystiai. ES biudžetas, biudžeto išmokos galėtų būti naudojamos kaip papildoma priemonė, užtikrinanti, kad valstybės narės laikysis e, stabilumo ir augimo pakto reikalavimo. Dėkoju už tokį platų atsakymą. Aš perskaičiau apie visas detalės komunikate, bet norėjau paklausti konkrečiau. Piliečiams, piliečiams rūpi, kaip galima bausti valstybės narės nebaudžiant piliečių. Tokia mano klausimo esmė. E, jūs ketinate tarti sustabdyti ES lėšų srautus į e, šalis ir kas tada nukentės E, nuo tokio sprendimo. Ar jūs galite konkrečiau atsakyti į šį klausimą? Pone Harkin, komisarė, aš sutinku, kad reikia taisyklių, kaip priklausai bendrai valiutai, bet stabilumo e, paktas yra skirtas kitokiam laikotarpiui. Žinome, kad dabar iš krizės bendra vienos šalis sunkiau, kitos lengviau, mano šalis Airija kenčia. Dabar matome, kad e, mosuojama tik tai e, rimbu, bet e, morkos ar meduolio tai niekas nerodo. Aš nemanau, kad tai yra geras būdas komisijai dirbti toliau, nes kai kurios šalis balansuoja ties ekonominio bankroto riba. Dėkuoju, komisarė, prašom atsakyti, kai būsite pasirengęs. Pasirengęs net ir tokiai ilgai dienai baigiantis. Manau, kad klausimas yra labai svarbus, tačiau gana techniškas. Egzistuoja daugia šalės programos ir biudžeto įsipareigojimų sustabdymas neturėtų tiesioginio poveikio, nes galima atlikti mokėjimus per paprastai dviejų metų laikotarpį. Tokiu būdu būtų apsaugoti gyvendami projektai ir daugia šalės programos, e, kol šalis atitinkamos imsis korekcinių veiksmų pagal rekomendacijas. E, lėšos bus vėl gražintos į biudžetą iškart, kai e, valstybė atitinkama nariai vykdytų tarybos reikalavimus. O e, nebūtų išmokos daromas tik tai tada, jeigu taryba, jeigu šalis atitinkama neįgyvendintų tarybos rekomendacijų. Pagal birželio rekomendacijas naujos sankcijos neturėtų apimti tokių situacijų, kur priemonės galėtų sumažinti ūkininkų ar žvėjų pajamas. Mes e, turime užtikrinti, kad tokia sąlyga bus įvykdyta taikant sankcijų mechanizmą. Labai ačiū ponui Dekucht už glaustumą ir tikslumą. Dabar klausimai ponui Andor. Pirmasis bus 19 klausimas. Jį pateikė ponė Blinkievičiūtė. Kaip sakiau, kolegos, labai laikas mus spaučia šį vakarą. Sieksime atsakyti į kaip galima daugiau klausimų. Taigi visiems būsiu dėkingas už glaustumą. 19 klausimas, ponas Ondor. Pirmininkė, parlamento nariai. Paskutinis dešimtmetis paro, e, patyrė didžiausias reformas pensijų sistemose. E, jos, tos reformos dar tęsiasi. Komisija pritarė, stebi ir vertina nacionalinę reformas per e, koordinavimo metodą, siekiant sukurti tinkamas, tvarias ir modernes ir skaidrias pensijų sistemas. Dabartinis darbas stebėti ir vertinti ES pensijų sistemas įtraukia pensijų peržiūrą ekonominės politikos komitete ir socialinės apsaugos komitete. Bendra pensijų peržiūra atsižvelgia į rezultatus per paskutinį e, reformų dešimtmetį ir įvertina pažangą atsižvelgiant į krizę ir iššūkius mokėti pensijas, mažesnio užimtumo, mažesnio augimo, greitesnio senėjimo ir plasnės fiskalinės situacijos kontekste. Ta taryba patvirtino tarpinį pranešimą birželio mėnesį, o paskutinis galtinis pranešimas turėtų būti patvirtintas metų pabaigoje. Komisija dirba kartu su valstybėmis narėmis įvairiais klausimais susijusiais su pensijų sistema ir pensijų reformomis. Pavyzdžiui, metiniai pranešimai pateikia rekomendacijas kiekvienai valstybei nariai. Siekant išmatuoti pažangą, kad būtų pasiektas pensijos, pensijų tvarumas, valstybės narė su komisija sukūrė tam tikrus rodiklius e, socialinius apsaugos komitete. Jos bus panaudotas ir 20 metų strategijoje įvertinti valstybės saugos ir pensijų sistemos tinkamumą ir E, tvarumą. Pensijos turi būti pagristos e, sprendimais, kurie išlaiko pensijų tvarumą ir e, tinkamumą ir nėra atliekamos labiausiai pažeidžiamų ir pagyvenusių piliečių sąskaita. Praėjusį rugsėjai Barosas sakė, kad pensijų sistemos turi suteikti maksimalią paramą dabartiniams ir ateitiems pensininkams, įskaitant ir e, pažiūrimas grupės, tinkamos pensijos reiškia užtikrinti, kad vyresni žmonės nepatiria pavojaus e, nusiristi skurdą, kad gali e, pragyventi patink, pakankamame ligmenyje išėję į pensiją. Kylant sunkumams, spaudimui pensijų sistemoms arba didėjant įnašams į pensijų sistemas, Valstybės narės turi e, pagalvoti apie tai, kaip daugiau žmonių galėtų dirbti, kad būtų galima užtikrinti pensijų mokėjimą tvarių lygmenių. Komisija visą laiką pabrėždavo, kad pensijų reforma yra būtina, tačiau jos vien nepakanka. Darbuotojai turi turėti galimybę ir pajėgumus dirbti daugiau, šiek tiek ilgiau, kad galėtų gauti tinkamas pensijų teisės. Tai reiškia, E, kad reikia kovoti su darbo rinkos diskriminavimu e, vyresnių žmonių atžvilgių, atverti e, mokymosi galimybės, pritaikyti darbo sąlygas įvairių vyraus amžiaus žmonėms ir užtikrinti, kad sveikatos sąlygos pagerėtų. Reikia daug daugiau pastangų šioje srityje ir 20 metų strategija yra pagrindas tokioms pastangoms. Tikiuosi, kad valstybės narės E, užsibrėž didelius tikslus pagal pirmasis nacionalinės reformų programas. Dabartinis pensijų, Europos pensijų pagrindas apima politikos koordinavimą ir reguliavimą. Jis turėtų būti atnaujinamas atsižvelgiant į gyventojų pokyčius ir pamokas iš e, krizės, taip pat ir pokyčius e, pensijų sistemose. Mes 7 e, Liepos paskelbėme žalėją knygą apie pensijas ir e, numatėme, kaip reikėtų plėtoti pensijos sistemas, užtikrinant, kad pensijos būtų tinkamos, e, tvarios ir saugios. Žaliojo knygoje nediskutuojama dėl fakto, kad pensijų sistemo, sistemos dizainas yra pačios valstybės narės atsakomybė. Vietoj to mes siekime prisidėti prie e, diskusijos apie pensijų pridėtinę vertę. Galvojame apie tai, kaip ES galėtų padėti valstybėms narėms pakoreguoti savo politiką ir pritaikyti pensijas ateičiai ir aptariamos galimybės tvirtesniam Europos pensijų, e, tvirtesniai sistemai. Ir mes, aišku, galime išklausyti visų nuomonės apie e, ne tik valstybių narių, bet darbdavių ir e, profsąjungų ir, aišku, Europos parlamentų. Tai užtikrins, kad bet kokias mūsų siūlomos priemonės būtų pagristos e, duomenimis ir proporcingos ir laikos ir gerbė subsidiarumo principą. Ačiū. Leisiu poniai Blinkevičiūtei užduoti pakilomą klausimą, bet kitiems ne, nes komisija atsakinėjo penkias minutės. Papildomas klausimas, ponia Blinkevičiūtė. E, iš tiesų bet aš norėčiau iš jūsų išgirsti konkretų atsakymą kokių konkrečių priemonių imsis europos komisija dėl vyresnio amžiaus žmonių užimtumo nes jūsų pateiktoje žaliojoje knygoje e, kaip tik yra kalbama apie tai jog matyt bus neišvengiama e, būtinybė kad galima būtų ir įvardinti tai yra blogybė ilginti pensinį amžių įvertinant esamą demografinę situaciją europos sąjungos valstybėse. tačiau nesant konkrečių priemonių dėl vyresnio amžiaus žmonių užimtumo ilginti pensinį amžių tikrai būtų žalinga nes vyresnio amžiaus žmonės pateks į skurdo spąstus. Uh, Labai ačiū. Uh, komisarė, kaip galima greit trumpiau, prašom. Vienas iš pagrindinių tolesnių darbų po žaliosios knygos bus iniciatyva paskelbti aktyvaus senėjimo metus 12 metais. Šis dalykas yra rengiamas, greitai bus paskelbtas ir bus atitinkamai susijusių darbų susijusių su demografija. Mes norėtume paremti užimtumo galimybės vyresniems darbuotojams kartu, galvojant apie tai, ką reikia padaryti, kad būtų galima sukurti visą gyvenimą mokymosi sistemas ir išsaugoti sveikatą, nes tie veiksniai, veiksniai aišku, lemia tokios šios amžiaus grupės e, darbo galimybės. Kitas klausimas yra pono Papanikolau, klausimas numeris 20. Galima bus pateikti vieną papildomą klausimą dėl pono Papanikolau klausimo. Gerbiamas komisarė, galbūt jūs galite atsakyti į papanikolau e, klausimą dėl naujų darbinimo sąlygo poveikio jaunimui ir paskui dar bus pono Kraulio klausimas. Ačiū pirmininkė. Mes buvome susisiekę ir su Tarptautiniu valiutų fondu ir su Pasaulio banku ir buvo sutarta, kad uh, reikėtų skatinti jaunų žmonių ir ilgalaikių bedarbių e, įdarbinimą, nes jie gali susidurti su socialinė atskirtimi. Jauni žmonės dažnai gauna labai mažus atlyginimus. Tai daroma Be Belgijoje, Čekijoje, Portugalijoje, Junktinėje karalystėje, kitose valstybėse narėse. Siekiama įvesti minimalų atlyginimą. Jeigu tas minimalus atlyginimas būtų labai aukštas, tai būtų, jos, būtų jaunų žmonės sunkiau įdarbinti. Graikijoje nedarbas tarp jaunimo yra didžiulis ir tai liudija, kad jiems tikrai labai sunku įsilieti į darbo rinką. Šių metų balandžio mėnesį 15-29 metų jaunuolio nedarbo lygis Graikijoje buvo 30,9 procento, tuo tarpu ES vidurkis yra 19 procentų. Graikija yra ir daug ilgalaikių bedarbių ir tai liudė, kad ilgą laiką nedirbantiems asmenims yra labai sunku sugrįžti darbo rinką. Susitarimo memorandume kalbama apie tai, kad reikia skubaus atsako į šią situaciją. Yra numatytos specialios priemonės jauniems ir asmenims ir ilgalaikiams bedarbiams. Tai yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Visiškai neseniai aptarėme užimtumo e, politinės gairias susijusios su 20 metų strategija. Na ir komisija visą laiką pasisako už tai, kad būtų taikomos priemonės skirtos kovai su darbo rinkos segmentacija. Taip pat reikia priemonių, kurios padėtų pažeidžiamoms darbo grupėms, taip pat priemonių užtikrinančių sanglaudą. Šios priemonės gali būti finansuojamos iš ES biudžeto, ypač iš tam tikrų fondų, socialinių fondų. Graikijoje reikėtų teikti prioritetą jauniems žmonėms, moteriams, ilgalaikiams bedarbiams ir kitiems, kitoms pažeidžiamoms grupėms. Reikėtų uh, organizuoti įvairias programas tokioms pažeidžiamoms grupėms, taip pat asmenų perkvalifikavimą ir taip toliau. Susitarimo memorandume taip pat yra nubriežti tikslai Graikijoje. Graikija turėtų geriau įsisavinti lėšas iš struktūrų struktūrinių ir sanglaudos fondų ir tas lėšas panaudoti įvairiems priemonėms užimtumo srityje. Ponas Papa Nikolau, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už atsakymą. Vis dėlto aš nežinau, ar tai, kas parašyta sustarimo memorandume, uh, iš tikrųjų buvo parengta komisijos, galbūt tai tiesiog buvo Graikijos atsakymas. O galbūt ten tiesiog išdėstytos kažkokios fantazijos. Memorandume paminėta data 2012 metų data ir siūloma 2012 metais vesti minimalų atlyginimą asmenims nuo 15 iki 29 metų. Ar jūs ES kitose valstybėse narėse taip pat ketinate siekti tokio tikslo, ponas Kraulį? Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai. Komisija dabar susiduria su naujais iššūkiais. Nauji žmonės jauniems žmonėms reikėtų atitinkamų priemonių. Komisija patikė pasiūlymų, bet ten nieko nekalbama apie interneto ir kitų socialinių paskatų naudojimą ieškant darbo. Ar komisija ketina pateikti kažkokių tai naujų iniciatyvų ir šioje srityje? Prašom, komisija dvi mintas. Komisaras nesijungia mikrofono, negalime išversti. Oh, sorry. So, uh, I would like to just refer to... Mikrofonas veikia. Uh, norėčiau uh, padaryti nuorodą į pirmininko rytinę kalbą, kuris kalbėjo apie tam tikrų priemonių plėtojimą, susijus, jos susijusios su mobilumu ES ir jos bus skirtos pirmiausia jaunimui, uh, Daug įvairių sistemų veikia. Kitą savaitę mes e, pasiūlysime iniciatyvą Judus jaunimas. Ten bus e, kalbama apie daugelį iniciatyvų, e, kurios skirtos padidinti jaunimo užimtumo galimybės. Tikiuosi, kad Graikija išloš taip pat iš to pasiūlymo. Galės pasinaudoti. Dėkuoju. Pone Kraulė, jūsų klausimą bus atsakyta raštu. pono Galangerio nėra. Dabar 23. pono Mitchell klausimasis dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų aukščiausiojo lygio susitikimo. E, šis klausimas pateiktas komisarui Piebalgui. Kai tik tai jis galės, bus pasirengęs, laukiame jo nebejotinai labai trumpo atsakymo. Prašom. Pirmininkė, gerbėmėjai nari. Liko tik penkeri metai pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslams. Turime terminą iki 15 metų. Komisija yra tvirtai įsitikinusi, kad galima pasiekti šių tikslų. Mes su tarptauti, jeigu visi partneriai tarptautinė visuomenėje, bendruomenėje imsis įsipareigojimų, taip pat imsis konkrečių veiksmų. Daugelis bes besivystančių šalių labai nemažai pasiekė, norėdamos įgyvendinti šios tikslus. Tačiau e, kai kurioms šalims gali iškilti sunkumų. E, rugsėjo mėnesį vyks aukšto lygio sutikimas jau jungtinių tautų sistemoje. Ten bus kalbama šiuos e, tikslus, bus kalbama apie įsipareigojimus prisimtus 2000 metais, bet taip pat ir konkrečius veiksmus ateinantiems penkeriems metams, kad pasiektume tikslus iki 15 metų. Tūkstantmečio vystimosi tikslų e, tikslas pirmiausia susijęs su kiekvienos atitinkamos valstybės įsipareigojimais. ES prisideda prie jų siekimo per oficialiąją užsienio pagalbą. Ji didžiausia donorė pasaulyje ir rodo pavyzdį kitoms E, šalims. ES valstybės nutarė e, įgyvendinti konkrečias ambicingas priemonės e, nuo dabar iki 15 metų. ES yra parengusi bendrą poziciją vadovų susitikimui jungtinėse tautose ir ne tik kad būtų galima pasiekti iki 15 metų tūkstantmečio vystimosi tikslus. Birželio tarybos išvedos dar kartą pabrėžia, kad, pabrėžia, kad ES yra pasirengusi siekti tikslų įvykdymo, o šalis taip pat atskiros prisėmė peržiūrėti savo veiksmus pagal atitinkamas tarybos išvedas. Rugsėjai jungtinių tautų vadovų susitikime ES taryba dar kartą pabrėž, kad mm, nori siekti tikslų ir kad e, sieks užtikrinti 0,7 procentų e, bendrų nacionalinių pajamų tikslą bendrai užsienio pagalbai. Pone Mičelai, jums galim paklausti. Dabar labai svarbu informuoti visuomenę apie sėkmės istorijas, kaip mes naudingai panaudojame vystomąjį biudžetą ir lėšas vystomajam bendradarbiavimui. E, žinome, kad bendrosios nacionalinės pajamos mažėja, bet ir valstybių narių įnašai sumažės, tačiau jos neturi sumažėti kaip sumažėjusių bendrų nacionalinių pajamų procentas, nes kitaip tos šalis nukentės, besvystančios šalis nukentės dvigubai ir norėčiau, kad apie tai būtų kalbama New York'e. Techniniai aspektai yra labai svarbus. E, paskelbtas komisijos e, komunikatas apie pagalbą ir techninius aspektus. Vyko Europos e, plėtros dienos, mes per jas bandėme nušviesti savo veiklą ir pasiekimus. Dėl bendrių nacionalinių pajamų taip mažėja jos ir kai, šalims skiria, kai kurios šalis galės e, skirti mažiau lėšų. Dabar mes skiriame tik tai 0,4 procentų bendrų nacionalinių pajamų, o turime siekti 0,7 procentų. Reikia e, siekti, kad nesumažėtų skiriamos lėšos nei absoliučiais, nei relatyviais skaičiais, nes e, Nuo mūsų pagalbos labai daug priklauso tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimas kai kuriuose šalyse. E, labai ačiū, atvyko pas mus ponas Galageris, gal komisaras e, maloniai atsakytų į 22 klausimą dėl artėjančio ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimo. Pono e, Galagerio klausimas. Minutėlę. Politiniai klausimai, kuriuos spręs aukščiausio lygos susitikimas, yra rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis ir veikėjais, e, ypač atsiradus naujai instituciniai struktūrai po Lisabonos e, sutarties. Manome, kad e, čia e, bendra ES Afrikos strategija bus labai svarbi per ateinančius laikotarpius. E, aukščiausio lygio stikimas vyks Libijoje lapkričio pabaigoje ir mes sieksime apibriežti politinio ir techninio bendradarbiavimo mastą kur kas konkrečiau tarp ES ir Afrikos per ateinančius metus. E, aukščiausio lygio susitikimas turėtų sutarti dėl esmės ir darbo metodų pagal naują ES ir Afrikos veiksmų planą 11-13 metams. Taip pat svarbu yra priminti jums, kad 7 metų Lisabonos vadovų sustikimas siekia pakelti į naują lygį tarpusavio santykius, užtikrinti, kad jie būtų plėtojami lygiaverčių verčių pagrindu. E, dabar sieksime konkretesnių rezultatų, o komisija norėtų, kad būtų konkrečiai aptarti šie klausimai. Pirmiausia, darbo vietų kūrimas, investicijos, tai labai svarbu tiek Afrikai, tiek Europos Sąjungai mes galėsime aptarti priemonės, kuris leistų užtikrinti ekonomikos augimą tokiuose srityse kaip energetika, e, privataus sektoriaus plėtotė, prekyba, žemės ūkis ir maisto sauga. Aplinkos sauga e, ir klimato kaita, įvairovės apsauga yra labai svarbus klausimai. Dar vienas svarbus klausimas - taika ir saugumas. Uh, Kalbėsime apie vairias krizinės situacijas, kova su terorizmu, piratavimu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Tai yra susiję ir su valdymu bei žmogaus teisėmis. Komisija tikisi, kad iš abiejų kontinentų nemažai valstybių vadovų dalyvaus susitikime ir kad galėsime konkrečiai kalbėti ir kad taip pat pasiūsime signalą žiniasklaidai, piliečiams ir kad bus galima e, pasikeisti nuomonėmis tarp parlamentarų, privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės. Komisija tikisi, kad e, dalyvaus e, universitetų atstovų, mokslininkų atstovų, jaunimo vietos valdžios atstovų iš Afrikos šiame susitikime. Mes sieksime baigti susitikimą politinę deklaraciją ar bendru valstybių vadovų pareiškimu. Dėkui, pirmininkė. E, dėkuoju dabar pusę, minutė, pusę minutės ponui Galageriui. E, labai ačiū. Iš tikrųjų, sustikimas yra labai svarbus. Labai malonu buvo išgirsti apie klausimus, kurie bus svarstomi. Ir taip pat e, reikia galvoti, kaip įtvirtinti taiką, saugumą ir pasiekti konkrečius rezultatus. Aš dabar paprasčiausiai norėčiau paprašyti jūsų komisarę pasitelkti savo tarnybas ir siekti paspausti visas valstybės narės, pasakyti, kaip yra svarbu telkti užjūrio vystomąją pagalbą. Dabar krizės laikotarpiu paprasčiausiai lengviausia būtų sumažinti finansavimą, bet to neturėtume daryti. Dėkui. Komisarė, labai trumpai, jeigu galima. Visas mano darbas yra raginti valstybės narės teikti vystomąją pagalbą nes aš manau, kad galime didžiuotis tuo, ką esame pasiekę, o be mūsų paramos būtų daug daugiau nestabilumo pasaulyje, būtų daugiau skurdo. Tai reiškia, kad mūsų parama, visamoji parama yra svarbi, kaip šiandien sakė ir Malio prezidentas šioje salėje. Ačiū. Kaip sakiau iš pradžių, mes leidžiame užduoti tik po du klausimus. Taigi dabar e, ponas Pasaltas ir baronienė Latford gaus atsakymus raštu, nes nėra laiko. Toliau klausimai poniai Hedegard. Ir pirmasis klausimas buvo ponios Tikau, 26 klausimas. Bet prašau, kaip galima trumpiau, kolegos. Taip, prašom, ponia Hedegardai. Labai ačiū. 2007 atsiprašau, šeštaisiais ir septintųjų metų pradžioje komisija atliko gilų vertinimą dėl vandens trūkumo ir sausrų ES. Po to vertinimo komisija pateikėte tai politikos galimybių sąrašą, kad būtų galima taupyti vandenį savo komunikate skirtame vandens trūkumo ir sausrų klausimams Europos Sąjungoje. Jis buvo paskelbtas 7 metų Liepos mėnesį. Septynios politikos galimybės ten buvo numatytos, kovojant su trūkum, vandens trūkumu ir sausromis. Tinkama vandens kaina, paskirstant e, finansavimą vandeniui veiksmingiau, pagerinti dikumų valdymą, pagerinti sausrų valdymą, gerinti infrastruktūras, tobulinti technologijas, e, skatinti vandens taupimą ir gerinti žinias ir, ir geriau rinktis duomenis. Buvo tie septyni elementais. Remiantis e, valstybių narių pateiktą informaciją, komisija e, rengia metinės vėlesnės ataskaitas, kuriuose įvertinama tų politikos pas, gairių įgyvendinimas. Komisija paskelbė Baltąją knygą taip pat ir komunikatą dėl, dėl sušvelninimo, klimato kaitos sušvelninimo, padarinių sušvelninimo bus paskelbti kitais metais. 12 metais bus paskelbtas vandens rezervų žemėlapiai ir bus peržiūrėta vandens trūkumo ir e, saustrų politika, taip pat ir pažeidžiamumas E, vandens trūkumui ir klimato kaitai. Kad parengtume šios žemėlapius, komisija pradeda veiklą, įskaitant e, bandomąjį projektą, kad susta, kaip sustabdyti Europos dikumėjimą. Taip pat ir e, vertinimą, kaip, kiek Europos vandens ištekliai yra pažeidžiami klimato kaitai. Sausros ir dikumėjimas taip pat yra tikslai, kurie sprendžiami per bendrąją žemės ūkio politiką taip pat ir per sanglaudos politiką. Pone Tikao, pusę minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kova su klimato kaita yra prioritetas ES. Klimato kaitos poveikis yra vis labiau matomas, todėl aš norėčiau paklausti štai dar ko, ką komisija gali dar padaryti, kad Europos sąjungos biudžetas atspindėtų šį prioritetą ir kaip jūs panaudosite vidutinio laiko tarpo peržiūrą ir naują finansinį, daugiatį finansinį planą, kad pasiektume šių tikslų. Komisarė, viena iš minčių, kurią mes turime, ir aš jau ją paminėjau per savo klausimus sausio mėnesį, tai yra, kad mes pabandysime, kad per, naujo, per naują finansinę perspektyva būtų projektai vertinami per klimato prizmę. Tai yra, ar jei ES prisideda prie infrastruktūros projekto finansavimo, ar nebūtų praktiška jau statybos etape atsižvelgtume į žinias, jau turime žinias apie tai, kaip bus, koks poveikis bus vandens lygiui ar koks bus klimato kaitos poveikis. Taigi tai yra mūsų vienas ir prioritetų, tai yra viską vertinti per klimato kaitos prizmę, leidžiant pinigus, kad paremtume tik tai tos projektus finansinę prasme, kad žinotume, kai žinome, kad e, tam konkrečiam, tam, kad tai konkrečiai sričiai taikomus prisitaikymo reikalavimus, į juos atsižvelgiame pačiame projekte. Dabar 27 ir 28 klausimai, pono Florence ir pono Rodrygės bendras klausimas. Komisarą prašom atsakyti. Ačiū. Manau, kad čia pabandysiu atsakyti į abu klausimus. Čia yra strategija iki Kankūno. Man atrodo, kad visi gerai žinote, kad ES tikslai klimato kaitos prasme yra visa apimantis teisėtai įpareigojantis susitarimas, kuris mus leistų sumažėti, su, suleistų pasiekti temperatūros padėjimą nedaugiau kaip dviems laipsniais. Tokį susitarimą, žinoma, reikia pasiekti kaip galima greičiau. Mes tokios pozicijos laikėmės ir Kopenhagoje. ES yra pasirengusi pasirašyti tokį susitarimą Kankūno konferencijoje lapkričio gruodžio mėnesiais, tačiau taip pat turime pripažinti, kad dar kartą kiti tikriausiai nebus pasirengę. E, iš ministrų posėdžio šią žinią parsivežu. E, ministrų posėdis vyko praeitą savaitę. Tai tikriausiai ir bus. Turime būti realistai. Ir manau, kad e, laipsniškas požiūris, kurį siūlė komisija dar kovo mėnesį, ir jam pritarė daug kas tarptautiniu mastu, yra tinkamiausias. Ir kyla dideli klausimai, ką tai reikštų Kankūnui, kokį paketą mes galėtume pasiūlyti dėl jo susita ir dėl jo susitarti Kankūne. Mes manome, kad reikia spręsti svarbiausius klausimus ir pradėti konkrečius veiksmus per tam tikrus sprendimus. O Kankūno paketas galėtų apimti šios elementus. Visų pirma, turėtume pasinaudoti naujais elementais, dėl kurių jau sutarėme Kopenhagoje, tai turėtų atsispindėti formaliuose darybose, priimant sprendimus Kankune. Taip pat labai svarbu pasiekti pažangos, išmatuojant, pranešant e, apie emisijų sumažinimus, e, miškų nikimas, taip pat e, nustatant mechanizmus, kaip matuoti CO2 emisijas per miškų nikimą, tai taip pat turėtų būti vienas iš rezultatų e, šio paketo dalis. Kopenhagoje buvome labai arti šio tikslo, mums reikia priimti e, tą ambicingą sprendimą dabar. Ta pati galima pasakyti dėl veiksmų prisitaikymui pagrindų ir technologijos bendradavimo srityje mes sėksime taip pat įtraukti šį klausimą į bendrus sprendimus. Taip pat reikėtų pasiekti pažangos finansinės architektūros srityje, nereikia nekalbėti, kad kai kalbam apie finansavimą, tai vienas svarbiausių klausimų Kankune bus tai, ar likęs pasaulis pamatys, kad išsivystęs pasaulis gali vykdyti savo finansavimo įsipareigojimus. Turėtume pasistengti aptarti ilgalaikius architektūros klausimus ir kaip būtų galima įkurti ekologišką, ekologišką fondą. Taip pat reikia kalbėti apie nus CO2 mechanizmus, apie CO2 rinką, prekybos mechanizmus ir galiausiai mūsų norų sąraše taip pat yra pažanga, kalbant apie aviacijos ir jūrų transporto emisijas. Be to mes norėtume susaistyti sušvelnimo įsipareigojimus kaip pagrindą tolesniems diskusijams. Manau, kad su tokiu rezultatu Kankūnas pateiktų pagrindą, pagrindą tartuniai sistemai, kurią stumtų į priekį veiksmai. Ir jeigu mums pavyks iš esmės susitarti, tuomet kitais metais galbūt bus lengviau susitarti dėl teisinių formų. Bet kokiu atveju mes turime aiškiai suprasti, kad Kankūno rezultatai turi būti subalansuoti. Ką aš turiu galvoje? Kyoto protokolas pagal dabartinę struktūrą pats negali padėti pasiekti tikslo neleisti temperatūrai pakelti dviem, daugiau kaip 2 procentais, 2 laipsniais. Mūsų įsipareigojimai pagal Kyoto buvo aiškus ir mes esame atviri antram įsipareigojimų laikotarpiui, tačiau turime aiškiai pasakyti visiems, kad pat savaime šis dalykas daug ko nepakeičia. Reikia prie viso to dar pateikti papildomas sąlygas. Kitaip mes, mums bus sunku bus spausti kitus priimti įsipareigojimus ateityje. Įsivyšysios šalis, šalis turi prisimti atitinkamus įsipareigojimus, pavyzdžiui, Junktinės valstijos. Ir turime pamatyti didžiausių kylančių ekonomikų, pavyzdžiui, Kinijos veiksmus. Taip pat yra ir kitų sąlygų, kurios reikės įvykdyti, kad galėtume pasimti antrą įsipareigojimų laikotarpį. Tai yra aplinkosauginis visą pamiškumas, nes e, Kyoto protokolė yra tam tikrų silpnų vietų ir jas reikia panaikinti, ypač kai kalbama apie apskaitos metodus e, išsivyščiusiuose šalise ir perteklinės emisijas e, jų kaupimas. Kitaip nėra jokių galimybių išlaikyti temperatūrą nepakilusią mažiau kaip dviem laipsniais. Taip pat turime patvirtinti taisyklių rinkinį. Šiandien Kyoto taisyklės draudžia ES apskaityti aviacijos sektorių, neleidžia taikyti naujų sektorinių mechanizmų. Taip pat reikia ir modernizuoti ir CDM sistemą. Tokias kliūtis reikia panaikinti ateities sistemoje ir neprisimti naujų įsipareigojimų, to aiškiai nepasakius ir neaišteisus. Šiuo metu turiu pasakyti, kad yra didelis darybose disbalansas. Darybos dėl Kyoto pratesimo yra kur kas toliau pasistumėjusios, negu kad darybos dėl jungtinių valstybių ir kylančių ekonomikų veiksmų. Mums reikia sėkmės Mums reikia kažko pasiekti, reikia balanso, kad pasiektume kažko ir kankūne, ir pasiektume tikro, tikro progreso. O ES prisidėti prie tos sėkmės kankūne galėtų būti pavyzdys iš ES pusės. Mūsų 20 procentų tikslas yra įrašytas jau į teisės aktą ir mes esame pasirengę padidinti šį tikslą iki 30 procentų, jeigu bus tinkamos sąlygos. Tai yra, mes siekiame rezultatų, mes taip pat e, vykdome įsipareigomus finansų srityje, taigi mes nesame problema. Ir pagaliau, man, manęs apie tai taip pat buvo klausima čia, mes vykdome labai aktyvę politiką kitų šalių atžvilgių, komisija taip pat dirba su valstybių narių diplomatinės tarnybomis, kad pradėtų ES ekologišką diplomatijos tinklą prieš Kankūną, kad būtų galima E, patraukti kitas šalis į mūsų pusę ir mes intensyviname šią veiklą per delegacijų tinklą. Ne, nereikia nesakyti, kad mes taip pat esame pasirengę dirbti su parlamentu šioje komunikacijos veikloje. Beje, aš šiandien kalbėjausi e, šiandien su delegacijų pirmininkais ir man atrodo parlamentas turi galimybių susiekti su kitais parlamentarais ir apsikeisti nuomonėmis ir e, galbūt tuomet mūsų pozicijos būtų stipresnės. Well, Ačiū, iš tikrųjų, jūsų atsakymas buvo labai ilgas ir išsamus. Dabar bus dar užduoti du papildomi klausimai, paskui komisarė jūs trumpai atsakysite, tada baigsime e, šį darbo tvarkės klausimą. Ponas Florence. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, ačiū už diplomatišką atsakymą. Mes iš tikrųjų ruošiame rezoliuciją dėl Kankūno. Jeigu mes norime susitarti, mes turime aiškiai pasakyti, ko norime. Mes pasiūlėme 20 procentų, galbūt galėsite pasiūlyti ir 30 procentų, jeigu bus tinkamos aplinkybės. Ką tai reiškia, gal galite paaiškinti ir kokia yra visos komisijos valia. Ačiū toliau, ponas Rodrygės. Pusę minutės. Ačiū, pirmininkė. Jūs sakėte, kad mes turėtumėm pademonstruoti savo prisi teigiamą pavyzdį, mes turime prisimti įsipareigojimų, turime užimti lyderio poziciją. Būtų gerai, jeigu mes kalbėtumėm vienu balsu, kad būtų viskas kitaip, negu kad buvo Kopenhagoje. Taip pat, gerbiamą komisarę, aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte į pono Florence klausimą. Dvi minutės. Ačiū. Aš kalbėjau apie atitinkamas aplinkybės Ir turėjau omeny štai, ką ES valstybės narės vadovaujasi komunikatu, kurį mes išsiuntėme gegužės mėnesį Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė. Šių šalių aplinkos ministrai Liepos viduryje išsakė labai aiškę poziciją. Aš tikiuosi, kad ir kitos valstybės narės laikosi tokios pat pozicijos. Mes kalbame ne vien tik apie tarptautinių dėrybų klausimą, mes kalbame apie tai, kas geriausia atitiktų ES interesus. Dėl to mes, e, pirmininkaujant Belgijai, toliau tęsime diskusiją su pirmininkaujančia šalimi. Be abejo, labai svarbu ir ką mano Europos parlamentas. Europos parlamentas turi tikrai daug įtakos. Na ir dabar kreipiuosi į poną Rodrygės. Taip, pritariu tam, kad visiems reikia kalbėti vienu balsu. Be abejo, tai nereiškia, kad gali būti tik vienas vienintelis balsas. Svarbu yra tai, kad kitos pasaulio šalis iškirstų tai, ką pasakys ES atstovai. Svarbu, kad valstybės narės laikytųsi tokio paties požiūrio. To mes norime. To mes sieksime pirmininkaujant Belgijai Tai visiškai aišku ir iš mandatų formuluočių. Jeigu mes turėtumėm turėti lankščius darybinius mandatus, tam, kad galėtumėm turėti tam tikrą veiksmų laisvę darybose. Ir tikiuosi, kad tai pasiteisins Kankūne. Labai ačiū, komisarė, kolegos. Į kitus klausimus, į kuriuos nebuvo spėta atsakyti dėl laiko stokos, bus atsakyta raštu. Posėdis sustabdomas, dabar vertėjai gali nueiti pavakarieniauti ir sugrįžti 9 valandą. Ačiū.